parlamento pirmininkas. Buongiorno. Labas rytas. Mėly kolegos. Taip. Gerbiamas pirmininkė. Norėčiau pasveikinti su visais dalyvaučiais kolegomis, o taip pat ir su tais, kurie e, mus stebi virtualiai. Na ir pirmiausia, norėčiau pasidalinti štai kokią mintimį. Turėtume bendrai pagerbti koronos viruso aukas, o taip pat paremti jų šeimas. Taip pat turėtume prisiminti visus ligonius, sergančius ir palinkėti jiems pasveikti kiek įmanoma greičiau. Kovojant su koronavirusu pirmoje fronto linijoje yra sveikatos apsaugos darbuotojai, taigi jie nusipelno mūsų paramos, pagarbos, o taip pat ir dėkingumo už jų atliekamą darbą, o taip pat ir už jų uh, geranoriškumą, nes jiems tenka dirbti neretai labai dramatiškomis sąlygomis. Taip pat norime padėkoti visiems e, darbuotojams, kurie savanoriškai padeda tiems, kurie yra atsidūrę bėdoje. Tai jau esu minėjęs, tačiau pakartosiu dar sėki, nes Svarbiausia yra mūsų piliečių žmogiškumas. Tai yra didžiausias mūsų turtas. Ir tai yra sąlyga tam, kad ir toliau veiktų mūsų visuomenė. Tai yra ir ūkininkai ir telekomunikacijos srities darbuotojai, saugumo um, darbuotojai, taip pat e, prekybos centrų darbuotojai, technikai, kurių dėka apskritai įmanoma bendrauti tarpusavyje, būti artimiems vieni kitiems. Taigi norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie dirba įvairiose srityse ir demonstruoja didelį atsakomybės jausmą, patikimumą, niekuomet nepaliko mūsų nelaimėje, likimo valiai, esame už tai dėkingi. Taip pat turime prisiminti ir tuos piliečius, kurie atlieka mažus, bet svarbius gestus, pavyzdžiui, žestus, pavyzdžiui, pasirūpina vyresniais kaimynais, draugais, nuperkams maisto produktų, rūpinasi tais, kurie yra izoliuoti, kuriems reikia pagalbos. Tai yra maži, bet labai svarbus solidarumo išraiškos žestai. Na ir mūsų parlamentas taip pat pademonstruos tokį žestą. Pavyzdžiui, dabar atvertos parlamento valgyklos ir kasdien ir galima tokiu būdu pamaitinti tūkstantį žmonių, ypač benamius. O taip pat e, yra atitinkamų patalpų Bruselėje, kur gali apsigyventi benamės moteris, o taip pat ir Luksemburgė bei Strasbūrė sudarytos sąlygos vietos valdžios institucijoms naudotis parlamento patalpų patalpomis, taikant skubos priemonės. Tai yra tie miestai, kurių gyventojams, bendruomenėms esu labai dėkingamas. Taigi noriu pasveikinti Briuselio, Strasbūro ir Luksemburgo gyventojus ir noriu patikinti, kad kai vėl galėsime susitikti, vėl galėsime dirbti Europos sąjungos labui bus puiku. Mūsų iniciatyvos taikomos skubos tvarkas dėl susitaikiusios situacijos. Tenka patvirtinti iniciatyvas, dėl kurių sprendimai nėra lengva širdimi priimimi, tačiau tai yra mūsų kaip parlamento narių atsakomybės išraiška. Neįmanoma būtų užtikrinti parlamento darbo be mūsų administracijos ir darbuotojų paramos, kurie drąsiai elgėsi, buvo vietoje. Norėčiau taip pat nuoširdžiai patikoti visiems generaliniams direktoriams, o taip pat ir generaliniui sekretoriui. Taigi esu visiems jums labai dėkingas. Taip pat norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie galbūt nėra matomi, bet jų darbas svarbus. Tai yra e, darbuotojai užtikrintis saugą, saugumą, švarą. Tai yra visi tie darbuotojai, kurių dėka mes apskritai galime priimti sprendimus. Ir bet kokia pastanga skirta tam, kad parlamentas ir toliau dirbtų, dirbtų visi jo organai, yra svarbi. Tai, yra, tai parodome, kad mums rūpi žmonės ir jų gyvenimo situacija. Net ir šioje susiklosčiusioje sudėtingoje situacijoje norime parodyti, kad demokratijos neįmanoma uždaryti, neįmanoma sudaryti, uždary, sustabdyti. Dar reikės daug padirbėti. Pavyzdžiui, pagalvoti apie tai, kaip atrodys mūsų visuomenė po šio labai sudėtingo etapo. ES aktyviai stengiasi atsižvelgti į piliečių ir valstybių narių bendrus interesus. Taigi tiek šios krizės metu, tiek ir po jos dėsime dar daugiau pastangų, nes norime užtikrinti, kad po šios krizės Europa taptų stipresnė, sugebėtų veiksmingiau priimti sprendimus ir taip geriau susidoroti su globalizuoto pasaulio iššūkiais. Dabar, pažiūrėjau, labai svarbu pasirūpinti sveikatos sistemų apsaugą, jos jų stiprinimu. Reikia pasirūpinti, kad pakaktų vaistų, medicinos priemonių, būtų užtikrinami moksliniai tyrimai medicinos rytyje. Turime paremti ir žmonės, šeimas, ypač nepasiturinčius. Turime pas paremti ir ūkininkus, žvėjus, darbdavius, darbuotojus ir tik bendrai pasieksime rezultatų, kurie pasitarnaus mūsų piliečiams. Dėl šios priežasties nepaprastai sunku, pas, svarbu pasirūpinti, kad dėl visų šių svarbių klausimų, pavyzdžiui, laipsniškai, kai um, atšaukiant ribončias priemonės galėtume balsuoti, derinti savo veiksmus. Noriu padėkoti visiems dalyvaujantiems pirmininkams ir tikrai turime pasirūpinti, kad iš šios neįlinės situacijos, iš šios krizės išeitume koordinuotai derindami savo veiksmus tam, kad būtų išvengta pragaištingų pasiekmių. Taip pat labai svarbu pasirūpinti, kad mūsų demokratija išliktų gyvybinga. Tokia demokratija, kuris įklauso į piliečių balsą. Taigi su išrinktais atstovais šios neįlinės plenarinės sesijos metu aptarsime e, neįlinę rezoliuciją, ją tvirtinsime balsamo metu, ten kalbama apie priemonės skirtas krizai įveikti ir Taip galėsime primti sprendimus dėl tinkamiausių priemonių, o taip pat ir dėl to, kad būtų skiriamos lėšos tam, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti plačiu reikalingiausių priemonių spektru, nes mūsų piliečiai iš mūsų tikisi greitų atsakymų tam, kad jie vėl uh, galėtų grįžti į pratinį gyvenimą. Mes įsiklausome į piliečių balsą ir galime pagristai didžiuotis tuo, jog šiais sudėtingais laikais elgimės drausmingai ir suteikėme koordinuotą atsaką tam, kad mūsų piliečiai ateityje vėl galėtų sėkmingai grįžti į savo įprastinį gyvenimą. Taigi, šiuo, e, šią neįlinę plenarinę sesiją skelbiu 20 metų kovo 26 dieną nutrauktą Europos parlamento plenarinę sesiją atnaujintą. 26, kovo 26 dienos protokolai yra pateikti susipažinti, ar būtų um, pastabų, jei ne, tuomet šis protokolas yra laikomas patvirtintu. Uh, Norėčiau suteikti tam tikros informacijos. Pirmiausia, atkreipsiu dėmesį, jog pakeista 20 metų parlamento darbo kalendorius. Per paskutinį pirmininkų suėgą balandžio antrą dieną kartu su frakcijų pirmininkais buvo primtas sprendimas sušaukti šią neįlinę šios dienos ir įdienos e, plenarinę sesiją tam, kad būtų balsuojama dėl komisijos siūloma naujų priemonių skirtų kovai su COVID-19 politiką. Taip pat tam, kad būtų e, sutikta naujausia informacija apie kovos priemonės bei teikti paaiškinimai. Plenarinės sesijos tiklapyje pateiktas naujas kalendorius. Dar šiek tiek dėl pakeistos dėl darbo atvarkius. Mm, su galtinė darbo atverkės versija galima susipažinti parlamento e, plenarnėje sesijoje. Beje, gavome 10 e, prašymų pagal 136, 163 e, mm, darbo, darbo atverkės įsiklių straipsnį mm, įtraukti į balsamo sąrašą štai šiuos dokumentus. Pirmiausia, tai yra reglamentas dėl daugia daugiametės finansinės programos 14-20 metų laikotarpį keitimo. Toliau, taisomo, taisomo biudžeto projektas numerio 1 2020-2020. Taip pat e, kitas taisomasis biudžetas numeriu 2. 2020. Taip pat e, lankstumo priemonė 20 metams tam, kad galima būtų ją mobilizuoti toliau lankstumo priemonė 2020-2020-2056, taip pat um, um, maržas neįliniams situacijoms e, mobilizavimą 20 metais, specifinės priemonės skirtos kovai su COVID-19 epidemija, specifinės priemonės skirtos epidemijos pasiekmių švelnimui e, žuvininkysės ir akvaltūros sektoriuose, e, medicinos prietais ir atitinkamų teisės aktų įsigaliojimas. Taigi štai tokie pakeitimai yra siūlomi. Taip pat numatyti tarybos ir komisijos pareiškimai dėl kovos su COVID-19 pandemijos ir jos pasiekmių. Diskusijos vyks nuo 9 ryto, tai yra nuo dabar iki 12 valandos. O e, balsuojama šiandieną ir rytoj bus štai kaip. Šiandieną, e, balandžio 14 e, dieną, bus balsuojama balsuojama um, 13.30. Uh, um, Na, o pirmojo balsavimo raund, atsiprašau, dabar bus balsuojama iki 13.30, po to 13.30 bus e, informuojama apie balsavimo rezultatus. Antras balsavimo raundas vyks nuo 13.30 iki 14.30, bus balsuojama dėl reglamento, kuriuo keičiama daugiametė finansinė programa 14.20 metų laikotarpiai. Taip pat bus balsuojama dėl rezoliucijos projekto skirto Europos bendram atsakui kovojant su pandemija o antrojo balsavimo raundo rezultatai bus pranešti 17 val. O ant trečiasis balsavimo raundas vyks nuo 17 iki 18 val. bus balsuojama dėl trečiojo pakeitimų bloko skirto rezoliucijai skirtai kovai su COVID-19. E, rezultatai bus pranešti 20.30, o ketvirtas balsavimo raundas vyks nuo 20.30 iki 21.30 bus balsama dėl ketvirto pakeitimų bloko skirto koordinuotėms ES veiksmams kovojant su COVID-19. O šio balsavimo raundo rezultatai bus pranešti 22.50, posėdis bus nutrauktas nuo 23.00, o rytoj bus atmanta sesija, pirmasis balsamo raundas vyks nuo 9 iki 10, bus balsuojama dėl štaiko. Pirmiausia, tai yra taisomasis biudžetas numeris 1 brūkšnys 2020 ir antramas, antrasis taisomasis biudžetas. Be to bus balsama dėl dviejų kitų dokumentų, e, kuriuose išdėstyta, kaip pasinaudoti lankstumo priemonių 20 metais. Trečia, dokumentas skirtas maržos nenumatytoms išlaidoms mobilizavimo. Toliau bus balsuojama dėl e, antro koronas paketo ir medicinos priemonių. Balsamo rezultatai bus pranešti 12.30, antrasis balsamo raundas vyks nuo 12.30 iki 13.30 ir bus E, galtinai balsuojama dėl štai ko. Tai yra pirmasis ir antrasis taisomieji biudžetai, antra, du mobilumo, uh, atsiprašau, lankstumo instrumentų 10 metams mobilizavimo dokumentai, toliau marža nenumatytams priemonėms, korona paketas 2, medicinos priemonės, o taip pat bendra rezoliucija dėl ES koordinuotų veiksmų kovant su COVID-19 pandemija ir jos pasiekmių. Rezultatai bus pranešti 16 val. o trečiasis balsavimo blokas ar galtinis balsavimas dėl rezoliucijos dėl COVID-19 veikiausiai vyks nuo 16 iki 17 val. o rezultatai bus pranešti 19.30. Na, o ketvirtasis galutinis balsamo randas dėl pakeitimo ar dėl tolmesnės rezoliucijos, dėl pandemijos ir jos pasiekmių veikiausiai įvyks nuo 19.30 iki 20.30, o rezultatai bus praneši 22.30 plenarinė sesija bus baigta rytoj 23 val. Ar kas nors norėtų prieštarauti? Atrodo, kad ne. Tuomet laikykime šios sprendimus patvirtintas. Prieš pradedant diskusijas dar norėčiau informuoti apie štai, ką 9.30, tai yra nedelsint pradėsime e, balsuoti. Balsuojama bus nuo 9.30 iki 10.30 bus balsuojama vardiniu būdu. Na ir e, su balsavimo rezultatais bus galima supažinti dokumente, kuris bus paviešintas plenarinės sesijos tinklapyje. Taigi pereikime prie balsavimo. Pirmiausia, derinamos priemonės. Taigi dabar Europos tarybos ir Europos komisijos atstovų pasisakymai. Taigi pirmiausia, ES tarybos pirmininko Charles Michel e, pranešimas. Prašau. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamoji komisijos pirmininkė, mėly parlamentarai. Dėkoju už galimybę pasisakyti tokių svarbių diskusijų metu, nes būtent e, jų dėka Europos demokratija toliau funkcionuoja, nepaisant e, neprecedentinių įvykių. Aišku, aš taip pat norėčiau e, padėkoti ir išreikšti savo pagarbą tiems, kuriuos labiausiai ši krizė e, e, liečia. Taip pat norėčiau, kaip ir sakiau, padėkoti visiems tiems e, piliečiams, kurie, kurių laisvė, judėjimo laisvė buvo apribota. Taip pat norėčiau pasakyti, kad tokiais momentais abejonėms neturi likti vietos, turime tiesiog susitelkti, e, ieškoti vienybės tarp piliečių, tarp valstybių, tarp pasaulio regionų ir būtent e, turime mobilizuoti, mobilizuotis tarpusavyje kartu su kitais. Taip pat e, norėčiau e, šiek tiek informacijos pasidalinti ir pasakyti, kaip ES e, taryboje vyksta darbas. Jau trys iš viso ES tarybos posėdžiai vyko krizės metu. Mes stengiamės kaip įmanoma labiau koordinuoti savo veiksmus bei koordinuoti darbą tarp valstybių narių kai mes supratome, kokio masto krizė e, yra, mes aišku e, ėmėme e, orientuoti savo darbą į krizės suvaldymą. Pirmiausia, aišku, buvo įvesti, apriboti, įvesti apribojimai sienų srityje, tai aišku mūsų ekonomiką paveikė ir kita vertus taip pat mes savo veiksmus skiriame ir mokslininkų darbo e, mobilizavimui, taip pat e, didžiojo septyneto, didžiojo dešimtuko e, lygių reikia mobilizuotis tam, kad mokslinių lygių būtų padaryta viskas, kad būtų surasta kaip įmanoma greičiau vakcina ir gydimas. Taigi dabar ES e, tarybai ir komisijai e, buvo kaip ir dvigubas mandatas suteiktas. Viena e, vertus mums tenka parengti gairias tam, kad būtų maksimalus koordinavimas tarp valstybių narių užtikrinimas. Taigi taip pat reikia žiūrėti, kaip progresyviai galima būtų atsisakyti karantino priemonių. Na, o antroji mūsų įgaliojimų dalis e, būtų pasiūlyti e, bendrą strategiją valstybių vadovams tam, kad e, vidutiniu ir ilgalaikiu laikotarpiu galima būtų parengti Europos atgaivinimo ir transformacijos planą. Aš manau, kad po šios krizės reikėtų pasižiūrėti, kaip ateityje galima būtų dirbti veiksmingiau Dabar norėčiau pasidalinti e, tuo, kas mano manimu yra keturi pagrindiniai dalykai, kurių pagrindų reikėtų toliau imtis veiksmų ir sprendimų. Pirmasis prioritetas e, mano manimu turėtų būti bendra rinka. Kaip galima būtų atkurti, kaip įmanoma greičiau, bendrąją rinką, tai, aišku, susiję ne vien tik tai su skola, reikia žiūrėti, kaip gilinti, stiprinti bendrąją rinką, nes būtent bendra rinka yra mūsų pagrindinis privalumas. Taigi Europos žalesis kursas bei skaitmeninė darbo tvarkė, mano manimu, turėtų būti svarbiausi prioritetai. Tik tai taip mes sėkmės per ateinančius metus pasieksime. Taip pat labai svarbu yra parengti tvirtą pramoninę strategiją ir panaudoti ES MVI tinklą. Būtent tuo tinklu turėtume remtis, todėl reikia MVI teikti paramą. Ir strategiją ateičiai parengti. Mano manimu, žiedinė ekonomika taip pat turi būti plačiau plėtojama. Buvo pateiktas keletas pasiūlymų jau čia Europos parlamente, Europos komisijai pasiūlius, palius, pasiūlius nes rinka juk turi potencialo labiau žiedinę ekonomiką išplėtoti. Taigi mes turime E, strateginės nepriklausomybės ES siekti. Pasaulyje ES turi būti aktyvesnė, tvirtesnė. Taigi e, eurų taip pat ta e, tartautinė dimensija svarbi. Na, o antras dalykas, antras prioritetas yra stipri strategija masinėms investicijoms. Uh, Pritaikius dabartinį požiūrį, nacionalinę dimenciją, bet taip pat ir europinę ambiciją, be jokios abejonės mes ir toliau dėsime politinės pastangas e, tam, kad būtų e, patvirtintas e, Europos biudžetas šiam problematiniam klausimui, bet lygiai taip pat reikia žiūrėti, kaip per ateinančius septynerius metus savo biudžetu mes e, galėtume e, suteikti impulsą e, savo bendrai ateičiai. Europos investicijų bankas taip pat yra ta priemonė, kurią turime pasinaudoti. Prieš keletą savaičių buvo daug kalbama apie euro obligacijas, tiksliau korono obligacijas ir Aš e, sakiau, kad e, reikia investavimo galimybės didinti. Juk labai svarbu yra užtikrinti vienodą žaidimo taisyklės, reikia užtikrinti, kad visos valstybės bei piliečiai e, vadovautųsi tomis pačiomis ambicijomis ir siekti e, sėkmės kovojant e, su iššūkiais. Trečiasis prioritetas būtų ES išorės veikla. Geopolitinės ambicijos ES reikalingos labiau negu bet kada. Mes turime e, skatinti savo vertybės, ginti savo interesus. Mes matėme, kas vyksta pasaulyje per pastarąsią savaitęs. Mes manome, kad išorės e, politikoje, pavyzdžiui, santykiai su Afrikos žemynu labai stiprus reikalingi Aš pats neseniai kalbėjau su Afrikos lyderiais apie vidutinio laiko tarp, bei ilgalaikius iššūkius. Reikia jų sveikato sistemą stiprinti, reikia dar kartą aptarti skolos klausimą su jais ir reikia užtikrinti e, išmanesias investicijas, kurios remtųsi abipusiems interesais. Reikia taip pat ir apie infrastruktūras pagalvoti, skaitmeninę darbo atverkę, žalį kursą. Čia aš esu tikras, kad e, mūsų abiejų e, kontinentų žemynų interesais besiriamantis alijansas bus sėkmingas. Na ir ketvirtasis prioritetas svarbu yra ES valdymo klausimą, ES atsparumo klausimą. Kaip mes galime pasimokyti iš šios krizės, kad taptume stipresniais ateityje, kaip galima sprendimų prieimimo procesą patobulinti, kaip bendradarbiavimo procesą galima patobulinti. Štai pavyzdžiui, ta Europos ateities e, konferencija, uh, kai e, jau bus ateityje e, surenkta per ateinančius galbūt mėnesius, turėtų tapti galimybę piliečiams tapti e, bendrų ambicijų dalimi. Na ir tam, kad ta ambicinga transformacijos atkūrimo strategija būtų veiksminga, solidarumas, kitos mūsų vertybės turi būti ta šviturys nušviečiantis mums kelią. Šią krizę mes turime išspręsti, mes turime sugebėti pakelti galvą, atsikelti ir panaudoti savo vertybės, kurios turi tapti mūsų varomąją jėgą. Taigi matome iššūkių daug, Europos istorija mums parodė, kad būtent tada, kai susidurėme su sunkiausiais iššūkiais, būtent tada, kai iššūkiai atrodo netremiami, būtent tada mes atrandame e, pajėgumų ir išteklių susitelkti, būtent tada atsiranda ir kūrybingumas. Būtent to mums reikės. Mums reikės idėjų, mums reikės pasiūlymų ir Aš manau, kad optimistiškai bei ryštingai nusiteikus mes galime užtikrinti ES veikimą ir ES institucijų veikimą, nes būtent jos legitimumą ES e, suteikia. Aišku, šiame darbe galite tikėtis visokiojopos paramos iš manęs, iš kitų institucijų. Mes bendradarbiausime su komisija. Beje, dėkoju už rezoliuciją, kurioje labai aiškiai nužymėtas e, mūsų kelias ilgalaikiu ir vidutiniu laikotarpiu. Taigi, kaip jau ir sakiau, galite tikėtis e, paramos iš ES tarybos bei 27 valstybių narių. Dėkoju pirmininkė. Dabar kaip tik pradėjome balsavimą, pirmąjį balsavimo ratą. Taigi balsavimas pradedamas, o dabar žodis poniai van der Leyen, komisijos pirmininkiai, prašau. Pone pirmininkė, pone Europos parlamento pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Sunku rasti tuos žodžius, kurie apibūdintų Europos skausmą dabar, kurie apibūdintų pasaulio kančią. Ji yra, kai, kal man, kai, kai kalbam apie tas visas aukas, tuos mirusiuosius. Mes Sunkiai galime rasti žodžių jų atminimui pagerbti. Norime pasakyti, kad stengsime atsiminti kiekvieną iš jų. Pavyzdžiui, Žiuly. Ji buvo labai jaunas žmogus. Visas gyvenimas dar buvo priešastį. Janas, čekų istorikas, taip pat kovojo už savo vertybės, buvo jaunas žmogus. Džino. Italų gydytojas, kuris uh, E, paliko savo pensiją, grįžo dirbti, kad galėtų gelbėti gyvybės. Suzanne taip pat e, sutiko perlėsti jai skirtą respiratorių jaunesniam žmogui. Savo broliui Airijoje per langą taip pat tik sveikinimo gestas parodė e, ligonis. Suzana nematys augančių savo vaiko. E, nematys savo svajonės išsipildant ir tas jaunas futbolo treneris Ispanijoje. Jų neužmiršime - tėvų, vaikų, brolių, seserų, jaunų ir vyresnių iš šiaurės ir pietų, iš rytų ir vakarų. Nepamiršim bičiulių, kolegų, kaimynų ir tų, kurių gal net nepažinojome. Yra tokių, kurie turi ką pasakyti, kurie labai daug ką matė. Yra žmonių, kurie rauda savo skausmą dabar. Tūkstančių tokių istorijų, kurios mūsų širdį tiesiog veria. Taip pat tas jausmas ir stiprina mūsų ryštą tam, kad Europa padarytų viską, ką gali, kad išgelbėtų kuo daugiau gyvybių. Gerbiami Europos parlamento nariai. Negalime nieko nedaryti. Turime sakyti tiesą ir dirbti. Turime sakyti tiesą apie viską. Apie, turime aiškiai vardinti skaičius, mirusius, gyd, besigydančius, pasveikusius ir nepasveikusius. Turime pasakyti, kad niekas nebuvo šimtų procentų pasirengęs tam, kas vyksta. E, Italijai reikėjo pagalbos, nes gavo jie tos pagalbos tuo met, kai jai buvo reikalinga labiausiai. Būtent dėl to dabar Europa turi atsiprašyti dėl to, kas įvyko. Bet atsiprašymų nepakanka. E, atsiprašymas galios tik tada, jeigu mūsų elgesys pasikeis. Mes galime pasakyti, jog suprantome dabar labiau negu kada nors, kad turime vieni kitus saugoti, vieni kitais rūpintis. Europa dabar tapo pasaulio plakančią solidarumo širdimi. Europa pakilo. Ir uh, atrodo, supratome, kad turime vieni kitiem padėti tada, kai labiausiai to reikia. Rumunijos gydytojams, Lenkų slaugytojams turime padėkoti, kurie Italijoje gelbsti gyvybės. Ispanijoje taip pat atsirado uh, pagalbos teikimo kanalo. Uh, taip pat pagalbos sulaukia ir klinikos iš Lietuvos į Ispaniją, pavyzdžiui, respiratoriai iš Danijos buvo perduoti į Italiją. Matėme tokios įrangos, kuri pervežinėjama iš Europos vienos valstybės į kitą, ko anksčiau nėra buvę. Štai, tuo galiu didžiuotis. Didžiuojusiu dėl to tuo, kad esu europietė. Mes, sakyčiau, neturime dabar vieni kitų peikti ir mokyti ir auklėti e, tenka kartais nebūti populistais ir pasakyti nepopuliarią tiesą. Tiesiog sakyčiau, kad gana populizmo reikia sustoti, tą populizmą skleisti ir pagaliau pakilti ir pasakyti tiesą. Mes esame sąjunga, esame bendrystė, kuri turi padėti mums įveikti visas tas kliūtis, su kuriomis šiandien susidurėme. Jeigu jums reikia įkvėpimo, tiesiog pažvelkime į tai, kaip žmonės Europoje e, vieni kitus remia, e, saugo ir laikosi vieni kitų atžvilgių. Jie yra kuklus, solidarūs, vieni kitus remiantis, vieni kitiems padedantis. Pažvelkite, kaip dirba vairuotojai, maisto tiekėjai, kaip e, pasižiūrėkite, kaip žmonės išeina į balkonus, kad paplotų dėkodamas medicinos personalui. Taip pat nenutrūksta ir tiekimas dalykų, kurių mums visiems reikia. Portugalijoje E, siūva kaimynams e, kaukės e, žmonės, savanoriai. Taip pat stengiamasi sudaryti visas sąlygas tiems, kurie turi likti namie, aprūpinant juos, jeigu jie negali išeiti iš namų. Noriu padėkoti gydytojams, medseserims, priežiūrintiems asmenims. Jie savo širdise ilgam išlaiky, išsaugos tuos kai kurios tragiškus įvykius. Labai taip pat užjaučiame tas šeimas, kurios negali būti šalia savo artimųjų, kai jie serga, su kuriais kartais gal nespėjama atsisveikinti. Tie žmonės apgynė mūsų garbę ir ją saugo dabar. Jie saugo Būtent į tai turime susitelkti. Būtent dėl šios priežasties mes dabar nusprendėme sukurti bendras metinės įrangos atsargas. Taip pat norime vykdyti bendrus mokslinius tyrimus. Ir dėl šios priežasties centriniu lygiu mes e, norime pasirūpinti, kad labiausiai reikalingos prekes būtų bendrai perkamos pasaulinėse rinkose. Taip pat norime e, suburti visus ekspertus e, Europoje tam, kad jie dalintųsi žiniomis dėl to, kaip išgelbėti gyvybės. Dėl šios priežasties bus panaikintas PVM importuojamams iš trečiųjų šalių medicininėms prietaisams ir įrangai. Tai yra atsakomybės dalykas. Taigi visus turimus eurus, bet panaudosime visais įmanomais būdais tam, kad būtų apsaugotos, išgelbėtos gyvybės bei apsaugotas Europos gyv... gyventojų pragyvenimo pagrindas. Todėl mes turimas iš lėšas iš dabartinio biudžeto pervesime į um, programas skirtas reagavimui neįlinė situacija. Pavyzdžiui, numatyta uh, e, finansavimas. Į, Įsigyti medicinos priemonėms, kaukiams, e, plaučių ventiliavimo įrangai ir dėl šios priežasties mes siūloma kiekvieną turimą eurą iš Europos struktūrinių investicijų fondų skirti kovai su korona krize ir jos prie pasiekmėmis. Tai reiškia, kad yra užtikrinamas šimtaprocentinis lankstumas. Tos priemonės gali būti panaudotos kitose regionuose, ten, kur jų reikia labiausiai, be ypatingų, be įprastinių apribojimų, kaip kad, pavyzdžiui, viršinių ribų, bendro finansavimo principų ir taip toliau. Taigi, būtent dėl šio klausimo šiandieną balsuos Europos parlamentas. Ir taip Europa parodo, jog jis sugeba prieiti prie savo ribų. Tas pats principas galioja, kai kalba eina apie tai, jog reikia apginti žmogų gyvybės. Europa jau anksčiau buvo susidūrusi su ekonominėmis krizėmis, tačiau nieko met nebuvo susidurta su tuo, jog būtų ekonomiškai viskas sustabdoma. Mums reikalingos beprecedentinės priemonės tam, kad... kad galėtume užtikrinti, kad mūsų ekonomikos bus pasiruošusios vėl atsigauti, kai tik tai bus įmanoma. Europa padarė daug daugiau per pastarąsias keletą savaičių negu per, per pastarosios krizės pirmus keturis metus. Mes dabar esame lankstesni. Per keletą paskutinių dienų milijardo euro paskyrėme verslo įmonėms. Vienas, e, Kroatija 1,2 milijardų graikų mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, taip pat labai reikšminga suma Portugalijos e, žuvininkistės įmonėms. Švedijai, Latvijai taip pat buvo paskirtos lėšos ir kitoms valstybėms taip pat. Taigi tas augimo ir stabilumo paktas taip pat buvo atidėtas šiek tiek į šoną. Europos centrinis bankas uh, taip pat ėmėsi priemonių, numatydamas, imdamasis anks, niekada anksčiau nematytų galių tvarkant fiskalinius reikalus. 500 e, milijardų eurų bus pateikta visiems ir padalinta tiems, kam jau to labiausiai reikia. Noriu paraginti visas valstybės narės padaryti viską, kad naujos schemos, kurias siūlo Europos komisija europiečiams saugoti nuo nedarbo, būtų tinkamai gyvendintos. Šimtas milijardų bus pateikta tam, kad vyriausybės galėtų imtis priemonių tuo atveju, jeigu, pavyzdžiui, jūsų darbuotojas sumažino jūsų darbo laiką arba jeigu nutinka taip, kad reikia kažkam didesnės pagalbos. E, Pirmiausia, tai padės tiems, kurie turi nusipirkti savo maisto, mokėti nuomą, padengti kreditus ir mm, padės tiems žmonėms nesužlugti. Taip pat antras tikslas e, yra tas, kad tai labai aiškiai parodo, koks yra Europos solidarumas. Valstybės narės pateiks garantijas. E, ir e, tai yra ta situacija, kai valstybės patiria didžiulį smūgį. Dabar Europa stengiasi pateikti kolektyvinį atsakymą į šias problemas ir tas kolektyvinis atsakymas šiuo atveju siekia trilijoną eurų. Tai yra pats didžiausias numatytas tokio pabudžio sprendimas tokiai problemai spręsti. Be abejo, mums reikia dar daugiau visko nuveikti, dar daugiau visko skirti, nes to nepakaks, kadangi po visos tos krizės viskas atrodys gerokai kitaip, negu atrodė iki šiol. Gerbiami Europos parlamento nariai susitikinusi, kad Europa gali e, suformuoti tą pasaulį. E, mes turime laikytis tų vadinamųjų pirmųjų, tų pionierių dvasios. Mm. Du E, vizionieriai Europos ir Italijos Ernest Gros ir Altiero Spinelli yra išdėstę labai aišku manifestą. Vienas iš jų yra ES kūrimo e, idealistų. Buvo kalbama, e, tas, tas manifestas buvo kuriamas tada, kai dar iš, tik tai kėlėsi po karo Europą. Jie sakė, kad atėjo tas metas, kad turime suprasti, kaip nusimesti visus senus nešulius, senas naštas, nebeprisirišti prie to seno pasaulio, bet e, kurti naują, kuris labai skirsis nuo to, kurį pažinojome, sakė jie. Ir štai vėl išaušo ta diena, vėl atėjo tas momentas, kai turime atsisakyti tų nereikalingų kaltinimų, barnių, nesutarimų, turime atsisakyti tų aiškiai suformuotų savo pozicijų ir imtis bendrų sprendimų. Turime pasinaudoti tą savo jėgą, tą bendrą dvasę ir tuos skirtumus visus įveikti. Mūsų e, ekonomikų, visuomenių e, gyvenimas turi tapti tvaresnis po viso to. Tas naujasis pasaulis pareikalaus pasitikėjimo, drąsos ir solidarumo. Reikės masinių investicijų, kad mūsų ekonomika galėtų pakilti, kad sulauktume to šuolio. Mums reikia naujo maršalo plano. Tas planas turi būti įdėktas iš karto. Ir tam mes turime tik vieną priemonę. Turime tikėti savo valstybėmis narėmis, atrodo, tas pasitikėjimas jau yra kuriamas. E, turime sugebėti veikti greitai, skaidriai ir taip pat e, sanglauda, konvergencija e, turi būti tie dalykai, kurie mums svarbus. ES biudžetas bus šiuo atveju mūsų atsigavimo garantas. Būtent dėl to kitų septynių metų biudžetas turi gerokai skirtis nuo dabartinio, nuo to, kurį mes įsivaizdavome netaip seniai. Mes pasinaudosime visomis galiomis dėl Europos biudžeto, kad būtų galima daug tų investicijų būtent finansuoti iš to biudžeto. Mes teiksime lėšas, kad galėtume paskatinti investicijas per tą atsigavimo pradinį laikotarpį ten, kur tos investicijos labiausiai reikalingos. Būtina neužmiršti, kad nukentėjusius bus visos įmonės, netgi tos, kurios veikia gerai. Turime neužmiršti inovatyvių sprendimų privačių ir viešų investicijų, masinių investicijų, kad mūsų ekonomikos greit atsigautų, nes e, tos įmonės turi vesti mūsų ekonomiką į priekį prie labiau skaitmeninės ekonomikos, skaidresnės, tvirtesnės. Mes turime formuoti savo paslaugas ir įmonės, atsižvelgdami į naujas realijas. Turime investuoti į skaitmeninės technologijas ir infrastruktūrą ir inovacijas, tokias kaip, pavyzdžiui, 3D spausdinimas, kad būtume labiau nepriklausomi ir kad galėtume pasinaudoti tinkamai naujomis galimybėmis. Tai reiškia, kad mes turėsime sustiprinti savo strategijas ir turime investuoti būtent į tas naujas technologijas. To atsigavimo lauksime, tačiau turime nepaužmiršti, kad visa tai nesumažins bendro atšilimo. Taigi turime kurti modernę, žiedinę e, ekonomiką ir turime stiprinti savo atsparumą. Tai yra ta pamoka, kurią turime išmokti šios krizės. Turime investuoti į plačias inovacijas, turime kurti švarų transportą, tvariai gaminti maistą, E, saugoti gamtą. Visa tai bus dar svarbesni dalykai negu iki šiol. Ir tai yra ne tik geri dalykai mūsų ekonomikai, tai yra ne tik geri dalykai mūsų aplinkai, mes taip pat sumažinsim savo priklausomybės nuo kai kurių tiekimo grandinių. Turime nepamiršti tos kitos realybės. Kai krizė yra simetrinė, E, tai tenka pripažinti, kad atsigavimas nebūtinai būna simetrinis. E, sulaukiama ekonomikos šoko. Ir kartais vieni e, atsigauna, pakyla, kitiems viskas tampa sunkiau. Taigi sanglauda ir konvergencija yra tie dalykai, kurie bus tokie svarbus kaip niekada iki šiol. Bendra rinka ir sanglaudos politika yra dvi to paties medalio pusės. Turime užtikrinti klestėjimą visoje ES. Gerbiami Europos parlamento nariai, aš manau, kad Europa gali pakilti tvirtesnė po tos krizės. Turime padaryti viską, kad būtų apsaugotos gyvybės, kad būtų apsaugoti žmonės. Turime atsiverti pasauliui, bet kartu ir savim pasirūpinti, kai būsime labiau atsparus, e, gebėsime tai padaryti. Turime investuoti į skaitmeninės technologijas. Tai yra svarbu. E, mes, mūsų laukia didelis ilgas kelias. Turėsime dar tą kelią rasti. E, krizė padės mums gal apibriežti savo politiką, geopolitiką ir galbūt padės patiems išteiškinti, kas tokie esame. Tame naujame pasaulyje Europai reikės išlikti kartu, tvirtai, tiesiai. Aš matau tą žmogiškumo bangą, Europoje. Ir visa tai man leidžia manyti, kad mes galėsime tokie išlikti. Gerbiami Europos parlamento nariai. Sakoma, kad paudrų paprastai sušvinta saulė. Ir štai dabar esame tvirti, rodome drąsą, pasitikėjimą, solidarumą. Žinau, kad rytoj e, saulė Europoje švies aiškiau kada, negu kada nors anksčiau. Te gyvuoja Europą. Grazie, prezidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dabar pereisime prie politinių frakcijų atstovų pasisakymų. Turime galimybę susisiekti su frakcijų vadovais. Sunkiau dabar tai yra padaryti, bet įmanoma, tikimės, kad mums pavyks ir dabar, ir dabar pasitikrinsime, kaip veikia technika. Ponas Gonzalės Pons, kalbės apie pavardų, prašau. E, brangus Čarlzai Brangi Ursulė, brangus parlamento pirmininkė, dėkoju už tai, kad fiziškai dalyvaujate šioje plenarinėje sesijoje šios lygos protrukio metu parlamentas negali užsidaryti, negali tarpti nuotoliniu būdu dirba čia institucija. Na, panašiai kaip ir gaisrininkai, taip ir parlamentas teikia es, esminės paslaugas. Taigi, taip, parlamentas šiais sudingis laikais tapo demokratijos ligoninė. Mes susirinkome šiuo metu, kaip piliečiai klausė, kur buvome, kai visą tai prasidėjo. Ir pratesiu Ursulas mintį, galime reaguoti reaguoti anksčiau, greičiau, galėjome netgi veikti iš vien. Ir dėl to turime atsiprašyti. Europos vyriausybės ir ES institucijos nėra kaltos dėl šios lygos, tačiau jos kaltos dėl to, kad nesugebėjo vieningai ir greitai sureaguoti. Nepadarėme nei vieno, nei kito. Ir todėl turime atsiprašyti. Ir Ir turime pripažinti, kad tie mirę seneliai, panašiai kaip ir karo laikais, yra aukos. Na, taip. Na ir mes tiesą sakant e, negalime e, tikėtis, kad e, ši lyga nus kad ši lyga pasibaigs vasarą. Ir Ispanijoje vakar sužinome, kad ir mirė papildomi 5000 senelių, kurie nebuvo įtraukti statistiką, nes tiesiog mirė vieni namuose, nes mes visuomet klysime, manydami, kad kažkas vyks pagal geriausią scenarijų. Priešingai, šis vyks, virusas veikia pagal blogiausią scenarijų. Dabar baiminamės, kad jis uh, e, grįž uh, e, rudenį arba arba nebegrįž. Tikimės, kad jis E, jis e, bus sustabdytas dėl vakcinos. Tačiau prisiminkime, 2018 metų ispaniško gripo antroji banga buvo blogiausia, nusinešusi daugiau gyvybių. Taigi mes kaip politikai neturime atmesti blogiausio varianto. E, Kinijoje, kur viskas prasidėjo, yra 3300 mirusiųjų, o Ispanijoje Ispanijoje, kur gyvena 4 procentai visos Kinijos gyventojų, jau yra mirė 18 tūkstančių žmonių, Ispa Italijoje mirė 21 tūkstantis žmonių. Turint galvoje, kad Ispanijoje ir Italijoje sveikatos apsaugos sistemos yra geriausios pasaulyje, reikia paklausti savęs, ar Kinija mums pasakė visą tiesą, ar kokią mes, kokį mes žaidimą dirbame. Ir keturi E, apokalipsės raiteliai yra koronavirusas, nedarbas, dar vienas, bet aišku ir melas, melas nužudo. Taigi mums visiems susidaro įspūdis, kad taryba elgiamasi taip, kaip tarsi niekas nebūtų įvykę. Na ir atrodo, kad šiuo momentu vyriaus vadovų tarybai, tarybai, svarbiausia vidaus rinka. Na ir iš tikrųjų, um, kiti, atrodo, kad vyksta į Briuselį vyriausybių atstovai tam, kad kiti negautų didesnio gabalo iš Briuselio pirago. Tačiau, tiesą sakant, e, mes matome, kad galvas kelia nacionalizmas. Na ir jeigu mirtis liečia mus visus, jeigu virusas nesustoja prie valstybinių sienų, nedaro skirtumų tarp valstybių, e, tai kodėl ministrai dabar laikosi įsikibę į savo nacionalinius spirtimus? Taigi dabar arba niekuomet turime reaguoti. Kinija sugebėjo per trumpesnį laiką pastatyti ligoninę, negu kad tarybai reikia sušaukti tarybos posėdį, nesusirinkti, sušaukti. Taigi tai rodo, kad neveikime veiksmingai ir pribrendo poreikis parodyti, kad europietiškas tiškumas gali būti patriotiškas, epiškas, veiksmingas, humaniškas. Tai pribrendo laikas parodyti, kad sienos nėra sprendimas. Jeigu ES nepasitarnaus kovoje su su pandemija, kuri liečia visą žemyną, kam reikalinga ši ES. Taigi dabar arba nieko met. EPP ir kitose frakcijose, kurios pasirašė šią rezoliuciją, dėta daug pastangų tam, kad būtų pasiektas konsensusas. Taigi milijonai SP ispanų, kurie mirė, susirgo dėl viruso, jį palėtė, juos palėtė virusas, deda viltis į Europą. Nepalikime visko nacionalistų, populistų rankoms, neparodykime, kad tie, kurie meluoja, uh, E, kurie meluoja. Ne, nesutikime su tais, kurie sako, kad ispanų virusas nužudė daugiau, Ispanijos gripas nužudė daugiau dėl viruso, o ne dėl bado. Dabar žodis ponė Iračia Garcia Perez. Prašau. Спасибо. Dėkoju, ponė pirmininkė Saseli, ponė pirmininkė von der Leyen, ponė pirmininkė Mišeli. Jums leidus e, per šią plenarinę sesiją norėčiau paminėti e, e, COVID-19 aukas. Taip pat norėčiau paminėti visus tuos žmonės, kurie yra namuose ar ligonėse bandydami veikti šią lygą. Taip pat norėčiau padėkoti vis, daugybei profesionalų, kurie rizikuoja savo gyvybėmis vienas kitų labai. Pradėkime nuo medicinos darbuotojų, taip pat ir saugumo, e, švaros ryties darbuotojų, žemės ūkio ryties darbuotojus, taip pat ir senelių namų priežiūros personalą, priekybos centrų darbuotojus. Taigi jie visi rūpinasi mumis, ponė pirmininkė. Išgyvename esminį mūsų istorijos momentą. Koronavirusas sudavė tokį šmūgį, kur kurio nebūtume galėjome įsivaizduoti. Smūgis mūsų e, kasdieniai gyvenimui, įvairioms laisvėms, judėjimo laisviai, kai kurių dalykų nebeįmanoma kontroliuoti. Sutinku su tuo, tačiau kiti dalykai priklauso nuo mūsų. Jeigu gerai suvoksime, kad nuo šiandien primamų sprendimų priklausys tai, kad arba Europa po krizės bus stipresnė, ar piliečiai praras pasitikėjimą. Taigi krizės akivaizdoje matome, kaip kažkas elgėsi egoistiškai, e, nacionalistiškai, tačiau vis dėlto laipsniškai pavyko pasiekti, kad ES reaguotų, pradėtų taikyti solidarumo priemonės, nes tam ir egzistuoja ES. Na ir po antro pasaulinio karo. Kai e, buvo nuspręsta padalinti kompetencijas tarp valstybių narių ir užtikrinti, kad bendradarbiavimas duos bendrų vaisių, tai dabar e, E, išgyvename e, krizę, kuri prilygindana tik tai didžiajai depresijai. Ir mums reikalingas planas panašus į maršalo planą. Nepakaks specialaus biudžeto. Reikalingos strateginės investicijos į strateginius sektorius tam, kad būtų užtikrinta ES ateitis. Būtent dabar išgyvename laikotarpį, kai galime ir privalome būti ambicingi, padėti naujus pagrindus Europai Taip, ši krizė atskleidė didelės socialinės neligybės apraškas, ap, neligybė tarp regionų. Ir taip, mums reikalinga viešoji politika, kuri leistų į, at, e, įveikti šį atotrukį tam, kad krizę veiktume visi sustiprėję. Pradėkime nuo viešosios politikos, nuo sveikatos apsaugos politikos. Reikia apsaugoti milijonus piliečių, kurie uh, praranda darbo vietas, kurie nebežinos, kaip nusipirkti maisto ar susimokėti nuomonę. Būtent reikalinga Europa stipri ir solidari, kuri patvirtintų visus mechanizmus, kurie leistų atsispirti ir uh, spaudimui tarptautinėse finansinėse e, rinkose. Pavyzdžiui, mes siūlome išleisti uh, atkūrimo atstatymą įstatymo obligacijas. Na, o taip pat e, galėtume tokiu būdu skatinti skaitmenimą. Ši krizis parodė, jog būtina demokratizuoti technologijas tam, kad visi piliečiai ir technologijos, nepriklausomai kur jie bebūtų, galėtų pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis įvairiais tikslais, pavyzdžiui, tarp asmeniniams santykiams, darbui, studijoms ir taip toliau. Mes matome, kad yra daugybė vaikų, kurie dėl to, kad trūksta įrangos, galimybių negali dalyvauti dalyvauti virtualiose pamokose. Šios mintis nėra naujos, jau kurį laiką jos egzistuoja, kaip kad, pavyzdžiui, europinės obligacijos. Nuo 2008 metų krizės apie tai kalbame, tačiau dabar laikas spaudžia Tikrai negalime padaryti istorinių klaidų. Žinome, ką reikia padaryti. Juodu ant balto surašyta bendroje rezoliucija visą tai, kurią pavyko suderinti tarp keturių um, didžiųjų frakcijų. Aišku, man būtų norėjusi, kad būtų prisijungę daugiau frakcijų. Na ir tikiuosi, kad kitos frakcijos ir kitų frakcijų parlamento nariai prisijungs šio bendro raginimo. Žinome, ką reikia padaryti daryti. Tiesiog reikia politinės drąsos tai padaryti, o parlamentas kaip tik įrodo, jog suvokėme mūsų istorinę atsakomybę, kad sugebėme įveikti mūsų e, nacionalinės ir ideologinės linijas tam, kad veiktume bendro visų europiečių la, interesų labai. Reikia patvirtinti skubos priemonės vidutinio ir ilgalaikio laiko tarp priemonės, jos visos reikalingos. Skubos priemonės tam, kad būtų apsaugotas gyvybės, bet taip pat tam, kad būtų sukurtas reagavimo į skubės situacijas tinklas, tam, kad galėtų iš, išgyventi, išlikti kiek įmanoma daugiau žmonių, nes kuo geresnis bus šis tinklas šios priemonės, tuo geriau um, sugebėsime išeikti iš šios krizės, be kitako ir ekonomiškai. Na, aišku, labai sv na, tikrai, galvojant apie tarptautinį bendradarbiavimą, labai apgailestautina e, konstatuoti, kad e, prezidentas Trumpas nusprendė nutraukti finansavimą PSO. Taigi tai yra e, tokia krizė, kuri palėti visas ES valstybės narės ir turime pasiekti, kad visos valstybės narės iš krizės išeitų lygiai um, stiprios ir uh, ryštingai nusiteikusios. Na, kai kas teigia, kad COVID-19 e, padidins atotrukį tarp valstybių, e, stabdys Europinį projektą. Daugelis piliečių nusivylė ES, tačiau tai rodo, jog jie mumis tiki. Jie nusivylė, nes iš mūsų tikėjosi daugiau. Taigi tai yra mūsų šansas parodyti, jog verta tikėti ES, jog solidarumo ir teisingumo principai, kuriuos nuolat cituojame, iš tikrųjų egzistuoja egzistuoja ir patys turime jais vadovautis, tai parodyti, jeigu nuo pat krizės pradžios taryba nebūtų tinkamai sureagavusi, parlamentas dabar negalėtų prisimti savo atsakomybės. Dar nėra per, nėra per vėlų, dar reikės toli eiti šiuo keliu. Ir valstybių ir vyriausybių vadovams taryboje galiu pasakyti, kad dar nepavėlavome, tačiau negalime prarasti nei vienos minutės, nei vienos sekundės. Tai yra mūsų atsakomybės dalykas. And, uh... Garcia Perez. E adesso... Ačiū pirmininkiai Garcia Perez. Dabar žodis pirmininkui Čiolos. Prašau. Cher